Guten Morgen. Good morning. Good morning. We restart with our work, yeah? Labas rytas. Teskime darbą. Prieš aptariant 43 darbo tvarkės punktą, ponas Myers paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Ir antrą kartą sekretariatas mano pavardės neįtraukė prie kitų autorių kartu su ponu Černiecki. E, pavyzdžiui, prie trečiojo pakeitimo. Pasidomėkite, kur čia problema. Aš esu naujas parlamento narys Bet e, nemanau, kad su manim sąžininkai elgiamasi. Gerai bus įtrauk, įtraukta ir tikiuosi, kad sekretoriai ateityje tokių klaidų nedarys. Euh, Ačiū pirmininkė. Noriu komentuoti 47 pakeitimą mane nustebino jo formuluotė. Mes tenai pasmerkėme pažeidimus, kurie nustatyti tame projekte. Bet man atrodo perlenkta lasda, nes ten užsimenama ir apie kitus skandalus, Volkswagen, Olaf tyrimus ir net ponę Le Pen paminėta. Kodėl, prie ko čia jos pavardė, juk mes kalbame ne apie Europos parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą, o apie Europos komisiją. Ir vykstant diskusijoms apie Europos komisijos biudžeto patvirtinimą, buvo paminėta Lepen pavardė, jos E, pakeitimas buvo išbrauktas, o čia aš matau, kad čia kažkoks asmenis išpolis prieš tą personą. Ir aš smerkiu tokius asmeninius išpolius. Neturėtume tokiais dalykais drumsti vandens ir kelti sumaišties. Nes kitaip paskesime pakeitimų lavinoje. Kiekviename pakeitime galima kokį nors skandalą paminėti. Bet aš nesuprantu, kodėl užsipuolama šitoje, šitame pakeitime e, ponia Lepen. Ačiū kolega. Mes taip pat atliksime techninį teksto, te, techninę teksto peržiūrą ir ta pavardė iki plenarinės sesijos bus išbraukta. Ačiū, kad atsižvelgėte. Ponas Marijas. Pirmininkė, matau, kad mano pavardė iškrito ir iš kitų pakeitimų. Aš pasirašiau įvairiausius pakeitimus, bet ten niekur nėra mano pavardės. Pirmininkė, prašau, prašau nusiųsti sekretoriatui visus e, jūsų pakeitimus. Taip ir padarysiu po balsavimo. Ačiū. Dabar 43 klausimas komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ponas Celler, ar nori kalbėti pranešėjas? Dėkoju, pirmininkė. Paprašiau žodžio, nes 15 metų e, komisijos darbo e, biudžeto patvirtinimas yra e, komandinis darbas, tad norėčiau padėkoti tiems, kurie dirbo kartu. Mes ga, rugsėjį gavome auditorumų pranešimą, ponas Lazarus puikiai padirbėjo kartu su savo su savo darbuotojais, su savo komandu, taip pat tai noriu padėkoti komisiją, Otingeriu, Georgievą, jų kabinetui už tai, kad mūsų bendradarbiavimas buvo konstruktyvus. Taip pat ir Filip Gotchis, Trianėlės ir kitiems iš savo kabineto uh, Norėčiau padėkoti mūsų frakcijos sekretoriatui, e, Luku Reicheriui iš, iš mano patarėjų, kuris labai daug prisidėjo prie šio dokumento. Aš pats e, irgi e, teikiau pakeitimų, tobulinau šį dokumentą ir norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams, su, su kuriais dialogas buvo labai konstruktyvus iki pat pabaigos. Atsiprašau, ką pamiršau, daug daugiau žmonių prisidėjo, bet būtent šitie žmonės buvo tie pagrindiniai, tas pagrindinis variklis. Dėkoju jiems už bendrą darbą. Ačiū. Labai gražu, kad padėkojate. Mes dėkojame pranešėjui, nes jam teko pati didžiausia našta, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, balsuosime daugiau nei 300 pakeitimų. E, žino, e, tikriausiai žinote, kad mes iš karto po šito punkto įsime prie rezoliucijos e, šeštame puslapyje. Taigi, antras pakeitimas. Against. Už prieš susilaikę atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Vardinis balsavimas dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymą arba ne. Pradedame balsuoti. EPP vienu nariu per daug. Ištraukite kortelę. Baigiame balsuoti. 21 už, 3 prieš. Biudžeto vykdymas patvirtintas. Toliau. 37 pakeitimas. Tai rezoliucija. Pone Kadenberg. 37 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Nematau, kad kas prieštarautų. Kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime 37 pakeitimą. Priimta. 38 pakeitimas ir 39 jie papuola. 40 už, prieš, priimta. 41 už, prieš, susilaikė priimta. 42 už, prieš, susilaikė priimta. 43 už, prieš, susilaikė priimta. 44 su žodiniu pakeitimu, už, prieš, susilaikė priimta. 45 už, prieš, susilaikė priimta. 46 už, prieš susilaikė priimta, 47 už, prieš susilaikė priimta, 48 už, prieš susilaikė priimta, 49 už, prieš susilaikė priimta, 50 nebalsuojame, 51 už, prieš susilaikė priimta, 52 už, prieš susilaikė priimta, 53 už, prieš susilaikė priimta. 54. Nereikia balsuoti. 55. Už prieš susilaikė priimta. 56. Už prieš susilaikė priimta. 57. Už prieš susilaikė priimta. 58. Su žodiniu pakeitimu niekas neprieštarauja. Už prieš susilaikė priimta. 59. Už prieš susilaikė priimta. 60. Už prieš susilaikė priimta. 61 už prieš susilaikę priimta, 62 už prieš susilaikę priimta, 63 <clears throat> už prieš susilaikę priimta, 64 už prieš susilaikę priimta, 65 už prieš. Patikrinkime 65. priimta. 66 už, prieš susilaikė priimta. 67 už, prieš susilaikė priimta. 68 už, prieš susilaikė priimta. 69 už, prieš susilaikė priimta. 70 už, prieš susilaikė priimta. 71 su žodiniu pakeitimu, niekas neprieštarauja, už priimta. 72 atkrenta, 73 už, prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Toliau 81 už, prieš susilaikė priimta. 84 84 už prieš susilaikė priimta, 83 už prieš susilaikę priimta. Aštuoniasdešimt antras už, prieš susilaikę atmesta. Antras kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Toliau. 91 už. Ne, atsiprašau. 92 pakeitimas. Žodinis pakeitimas, niekas neprieštarauja, 92 už, prieš, susilaikė, priimta. 95 atsimtas, 94 už, prieš, susilaikė, priimta. Tik antroji dalis, 93 už, prieš, susilaikė, priimta. 96 už, prieš, susilaikė, priimta. 97 už, prieš susilaikę priimta. Patikrinkime. 97. Priimta. 98 už prieš susilaikę priimta. 99 u atkrenta. Šimtasis už prieš priimta. 101 už, prieš susilaikė priimta. 102 u, nebalsuojame, 103 už, prieš susilaikė priimta. 104 už, prieš susilaikė patikrinkime. Priimta. 105 nebalsuojame, 106 už, prieš susilaikė priimta. 107 nebalsuojame. Trečias kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. Toliau. 113 už. Prieš susilaikė priimta. 114 už. Prieš susilaikė priimta. 115 už. Prieš susilaikęs priimta. 117 už. Prieš susilaikė priimta. 118 nebalsuojame, 116 už, prieš susilaikė priimta, 119 už, prieš susilaikė priimta, atmesta, 120 už, prieš susilaikė atmesta, 121 už, prieš susilaikė atmesta, 122 už, prieš susilaikė priimta, 123 už, prieš susilaikė priimta. 124 už, prieš susilaikė priimta. 125. Jis patenka į ankstesnį balsavimą, ar reikia balsuoti. 127 už, prieš susilaikė. Turime patikrinti, man atrodo, priimta. The check is over. Baigėme balsuoti. Priimta. 128 e, žodis pakeitimas, nes neprieštarauja už, prieš susilaiko priimta. 129 už, prieš susilaiko priimta. 130 nebalsuojame, 131 už, prieš susilaiko priimta. 132 už, prieš susilaiko priimta. 133 nebalsuojame, 134 už, prieš susilaiko priimta 135 už, prieš susilaiko priimta 136 už, prieš susilaiko priimta 137 už, prieš susilaiko priimta 138 140 už prieš susilaiko priimta, 142 už prieš susilaiko priimta, 143 už prieš susilaiko priimta, 144 už prieš susilaiko priimta. 145 už, prieš, susilaiko, atmesta. 146 už, prieš, susilaiko, priimta. 147 už, prieš, jis atkrenta. Teisingai, 148 už, prieš, susilaiko, priimta. 149 už, prieš, susilaiko, priimta. 150 už, prieš susilaiko priimta, 151 už, prieš susilaiko priimta, 152 už, prieš susilaiko priimta, 153 už, prieš susilaiko priimta, 154 už, 156 už, prieš susilaiko priimta, 157 už, prieš susilaiko Regis priimta, patikrinkim 157. 57. Baigiame tikrinti. Atmesta. 159 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 158 su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 160 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 161 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 162 už prieš susilaiko priimta. 163 už prieš susilaiko priimta. 166 už prieš susilaiko priimtas. 167 už prieš susilaiko atmestas. 168 už prieš susilaiko atmestas. 160, 122 už prieš susilaiko atmestas. 173 už prieš susilaiko atmestas. 124 už prieš susilaiko priimtas. 125 už prieš susilaiko priimtas. 126 už prieš susilaiko priimtas. 177 už prieš susilaiko priimtas. 178 atsimta, 179 už prieš susilaiko priimtas, 180 už prieš susilaiko priimtas. 161 su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja. Už, prieš, susilaiko. Atmestas. 182 už, prieš, susilaiko. Atmestas. 183 už, prieš, susilaiko. Priimtas. 164 už, prieš, susilaiko. Priimtas. 165 už, prieš, susilaiko. Priimtas. 186 už, prieš, susilaiko. Priimtas. 189 už, prieš susilaiko priimtas. 120 už prieš susilaiko priimtas. 191 už prieš susilaiko priimtas. 192 atkrenta, 193 atkrenta, 124 už prieš susilaiko. Ar galime patikrinti? 194. Balsuokime. Baigiame balsavimą. Atmesta. 125 už prieš susilaiko priimta. 126 ne, 127 niekas neprieštarauja, už prieš susilaiko priimta. 128 už atkrenta, 129 už prieš susilaiko atmestas. 200 už prieš susilaiko priimtas. 201 už prieš susilaiko atmestas. 202 už prieš susilaiko priimtas. 203 už prieš susilaiko priimtas. 204 už prieš susilaiko priimtas. 206 už prieš susilaiko priimtas. 207 už prieš susilaiko priimtas. 208 už prieš susilaiko priimtas. 209 už prieš susilaiko priimtas, 210 už prieš susilaiko priimtas, 211 už prieš susilaiko priimtas, 213 už prieš susilaiko priimtas, 214 už atkrenta, 215 už prieš susilaiko priimtas, 216 ir 217 kartu už prieš susilaiko atmestas. 219 už, prieš, susilaiko, atmestas. 218 už, prieš, susilaiko. Ar galime patikrinti? 218. 218. Tikriname. 218. Baigime balsavimą. Priimta. 220 už prieš susilaiko priimtas. 221 už prieš susilaiko priimtas. 222 ir 3 kartu už prieš susilaiko. Panašu, kad priimta, patikrinkim 222 ir 223. Baigta balsuoti, atmesta 224 už prieš Ar galime patikrinti 224? Visi už. Ačiū. Baigiame balsuoti. Tikrai priimta, atsiprašau. 225 už. Atkrentam 226. Dabar 228 už. <clears throat> Prieš susilaiko priimta. 230 už. Prieš susilaiko atmesta. 232 už prieš susilaiko atmesta. 233 už prieš susilaiko priimta. 234 už prieš susilaiko priimta. 236 už prieš susilaiko priimta. 237 už atkrenta. 239 už prieš susilaiko priimta. 242 už prieš prieš susilaiko priimta. 243 su žodžiu pakeitimu. Niekas neprieštarauja už prieš susilaiko priimta. 244, 244 už prieš susilaiko priimta. 245 už prieš susilaiko priimta. 246 už prieš susilaiko priimta. 247 už prieš susilaiko. Regis priimta, patikrinkime. 247. Baigiame tikrinti. Priimta. 249 už prieš susilaiko atmesta. 251 už prieš susilaiko. 251 už prieš susilaiko atmesta, bet patikrinkime. Ne visai aišku. 251. Baigiame balsuoti. Atmesta. 254 už prieš susilaikom priimta. 256 už prieš susilaikom priimta. 257 ir 58 už prieš susilaiko atmesta. 258 už prieš susilaiko atmesta. 259 už prieš. Kas prieš? susilaiko atmesta, 260 už prieš susilaiko priimta, 261 už prieš susilaiko atmesta, 263 už prieš susilaiko atmesta, 264 už prieš susilaiko priimta, 265 už prieš susilaiko priimta, 267 už prieš susilaiko priimta. 270 už prieš susilaiko priimta. 271 už prieš susilaiko. Ar galime patikrinti? 271, man atrodo, kad priimta. Kartais susidaro keistos daugumos. Baigiam balsuoti. Priimta. Ne, atmesta, atsiprašo pirmininkė, atmesta. 273 už prieš susilaiko atmesta. 275 už prieš susilaiko priimta. 277 už prieš susilaiko priimta. reikia, turiu pranešti, kad Niderlandų kabinetas uždarytas dėl lygos. Ats, e, tai yra, e, Niderlandų vertimo nėra į Landų kalbą, nes e, susirgo vertėjai. 278 už prieš susilaiko priimta. 279 už prieš susilaiko priimta. 281 už prieš susilaiko atmesta. 282 už prieš susilaiko priimta. Atmesta, atsiprašau. 283 su žodiniu pakeitimu, nieks neprieštarauja už, prieš susilaiko priimta. 284 už, prieš susilaiko priimta, 285 už prieš susilaiko priimta. Pertrauka tut mir leid, tut mir leid, genau. Also, wir, genau, genau, also, genau, wir, <laughs> genau. Wir machen weiter. Pirmininkė atsiprašo, toliau balsuojame 285 pakeitimą. Už, prieš, susilaiko priimta. 286 už, prieš, susilaiko priimta. 287 už, prieš, susilaiko pri... atmesta. 288 už, prieš, susilaiko atmesta. 289 už, 288. 288. Ačiū, baigiame balsuoti. 289 už, prieš, susilaiko, atmesta. 289 dar kartą balsuojame. Viskas, baigiame. Atmesta. 290 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 291 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 292 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 293 nebalsuojame. 294 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 295 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 296 už prieš susilaiko priimta, 297 už prieš susilaiko <clears throat> priimta. Toliau balsuosime 307 už prieš susilaiko atmesta 308 už prieš susilaiko Regis priimta 308. Patikrinkim. Ačiū, baigėme balsuoti. Priimta. Mm. Somebody put his voting card but doesn't vote, huh? Kažkas turi balsavimo kortelę, bet nebalsuoja. 3-1-2. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 313 už, prieš, susilaikė, priimta. 315 už, prieš susilaikė priimta. 316 už prieš susilaikė priimta. 318 už prieš susilaikė priimta. 319 už prieš susilaikė priimta. 320 už prieš susilaikė priimta. 323 prieš, prieš susilaikė atmesta. 324 už prieš susilaikė a, priimta. 325 už prieš susilaikė atmesta. 327 už prieš susilaikė priimta. 328 už prieš susilaikė priimta. 329 už prieš susilaikė priimta. 330 už prieš susilaikė priimta Man atrodo priimta, bet pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 330. Baigiame tikrinti. Atmesta. 332. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 333 Yra žodinis pakeitimas. Balsuosime dėl jo. Už, prieš, susilaikė, priimta. 333 už, prieš, susilaikė, priimta. 334 už, prieš, susilaikė, atmesta. 335 už, prieš, susilaikė, priimta. 336 už, prieš, susilaikė, priimta. 337 už, prieš susilaikė priimta. 348 už prieš susilaikė priimta. 339 už prieš susilaikė priimta. 341 už prieš susilaikė priimta. 342 už prieš susilaikė priimta. 343 už prieš susilaikė priimta. Paskutinis 344 už prieš susilaikę priimta, 345 už prieš susilaikę priimta, 346 už prieš susilaikę priimta, 347 už prieš susilaikę priimta, 348 už prieš susilaikę priimta, 349 už prieš susilaikę priimta, 350 už prieš susilaikę priimta, 351 už prieš susilaikę priimta. 3, 5, 1, už, prieš susilaikę priimta. 27 už, prieš susilaikė priimta, 28 už, prieš susilaikė priimta, 39 už, prieš susilaikė priimta, 30 už, prieš susilaikė priimta, 301 už, prieš susilaikė priimta, 302 už, prieš susilaikė priimta, 33 už, prieš susilaikė priimta, 34 už, prieš susilaikė priimta, 35 už, prieš susilaikė priimta, 36 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar nuomonės. AFET nuo 1 iki 4 yra įtraukta, AFET 5 už prieš susilaikė priimta, AFET 6 už prieš susilaikė priimta, AFET 7 už prieš susilaikė atmesta, AFET 8 už prieš susilaikė priimta, 9 prieš susilaikę priimta, 10 už prieš susilaikę priimta, 11 už prieš susilaikę priimta. Dėvė komiteto, pirmas už prieš susilaikę atmesta, dėvė 2 už prieš susilaikę atmesta, dėvė. Balsuosime kartu dėl 9.3 iki 9.6. 9.3 už prieš susilaikę priimta, 9.4 už prieš susilaikę priimta 95 už prieš susilaikę priimta 96 už prieš susilaikę priimta 97 du dvi dalis pirma dalis už prieš susilaikę priimta antroji dalis už prieš susilaikę pri, atmesta 98 už 3 dalis už pirmą dalį už prieš susilaikę priimta antroji dalis už prieš susilaikę atmesta trečioji dalis už prieš susilaikę priimta MPL komiteto pirmas pakeitimas, pirmi penki įtraukti rezoliuciją. E, nebalsuosime dėl jų. Sekretorius nori, kad balsuočiau. MPL nuo pirmo iki penkto balsuosime kartu gerai. Taigi balsuojame už jas už, prieš susilaikę atmestą. MPL šeštas už, prieš susilaikę priimta. MPL septyni už, prieš susilaikę priimta. MPL8, MPL10 iki MPL10 e, balsuojame kartu. Pakelkite už, prieš susilaikė atmesta. MPL11 už, prieš susilaikė priimta. NV komiteto pirmas ant, už, prieš susilaikė atmesta. NV2 už, prieš susilaikė priimta. NV3 už, prieš susilaikė atmesta. NV4 už, prieš susilaikė atmesta. NV5 už, prieš susilaikė priimta NV6, už prieš susilaikė priimta NV7, už prieš susilaikė priimta atmesta NV8, už prieš susilaikė priimta NV9, už prieš susilaikė priimta NV9. Balsuosime nuo, nuo 10 iki 16 kartų. E, ne? Negalime? NV nuo 10 iki 16, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Transporto, pirmas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. NV, tran 2, už, prieš, atmesta. Tran 3, už, prieš, susilaikė, atmesta. Tran 4, už, prieš, susilaikė, priimta. Tran 5, už, prieš, susilaikė, priimta. Tran 5, 6, už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta, trans 7 už, prieš susilaikę priimta, trans 8 už, prieš susilaikę priimta, trans 9 už, prieš susilaikę atmesta, trans 10 už, prieš susilaikę priimta. Balsuosime kartu nuo tran 11 iki tran 18. Gerai. Tran 11, tran 17 balsuojame kartu už prieš susilaikę atmestą. Tran 18 už prieš susilaikę atmestą. Regionų komitetas, pirmieji trys pakeitimai yra įtraukti rezoliuciją, balsuokime kartu. Nuo pirmo, re, regi 1 iki regi 3, kas už prieš susilaikę atmestą. Regi 4 už prieš susilaikę priimtą. Regi 5 už prieš susilaikę atmestą. Regi 6 už prieš susilaikę atmestą. Regi 7 už prieš susilaikę priimta redžia 8 už prieš susilaikę atmesta redžia 9 už prieš susilaikę priimta redžia 10 už prieš susilaikę priimta redžia 11 už prieš susilaikę atmesta redžia 12 už prieš susilaikę atmesta redžia 13 už prieš susilaikę priimta redžia 14 už prieš susilaikę priimta. Agri, agri 1, agri 3, nuo 1 iki 3, ne, nu gerai, agri 1 už prieš susilaikę atmestą, agri 2 už prieš susilaikę atmestą, agri 3 už prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl agri 3. Pasitikrinkime. Atmesta. Agri 4 už, prieš susilaikę, priimta. Agri 5 už, prieš susilaikę, atmesta. Agri 6, 10 balsuokime kartu dėl jų. Ne? Šeštas už, prieš susilaikę, atmesta. Agri 7 už, prieš susilaikę, atmesta. Agri 8 prieš, prieš susilaikę, atmesta. Agri 9 už, prieš susilaikę prieš susilaikę, atmesta agri 10 už, prieš susilaikę, atmesta agri 11 už, prieš susilaikę, atmesta, pripriimta, 12-15 gal kartu, ne, agri 12 už, prieš susilaikę, atmesta, agri 13 už, prieš susilaikę, atmesta, agri 14 už, prieš susilaikę, atmesta Man atrodo atmesta. Pasitikrinkime dėl 14. 14. Atmesta. Agri 15 už, prieš susilaikė, atmesta. Agri 16 už, prieš susilaikė, priimta. Agri 17 už, prieš susilaikė, priimta. Agri 18 už, prieš susilaikė, priimta. Agri 19 už, prieš susilaikė, atmesta. Agri 20 už, prieš susilaikė, atmesta. Agri 21 už, prieš susilaikė, atmesta. Agri 22 už, prieš susilaikė, priimtas. Agri 23 už, prieš susilaikė, atmesta. Žininkysės komiteto nuomonė. Pirmas už, prieš susilaikė, atmesta. Du ant, susilaikė, atmesta. Trečias už, Nuo trečio iki septinto gal kartu balsuokim? Gerai. Balsuojame kartu. Taigi, nuo trečio iki septinto balsuojame kartu už. Prieš susilaikę. Priimta. Nuo aštunto iki septyniolikto blokų balsuojame. Aštuntas už. Prieš susilaiko atmesta. Devintas už. Prieš susilaikė atmesta. Atmesta prieš 10, 17, 16 kartų už prieš susilaikę atmesta. Kultūros komitetas. Pirmas už prieš susilaikę atmesta. Kult 2 už prieš susilaikę atmesta. Kalt 3 už prieš susilaikę priimta. Kalt 4 už prieš susilaikę priimta. Kalt 5 už prieš susilaikę priimta. Kol 6 už prieš susilaikę atmesta. Kol 7 už prieš susilaikę priimta. Aš nuo 8 iki 14 gal kartu? Ne. 8 už prieš. Ne. 8 už prieš susilaikę priimta. Atmesta. Kalt 9 už prieš susilaikę atmesta. Kalt 10 už prieš susilaikę atmesta. Kalt 11 už prieš susilaikę atmesta prieš susilaikė atmesta, kalt 12 už prieš susilaikė atmesta, kalt 13 už prieš susilaikė atmesta, kalt 14 už prieš susilaikė atmesta, lybė pirmas už prieš susilaikė atmesta, lybė 2 už prieš susilaikė priimta, lybė 3 už prieš susilaikė atmesta, lybė 4 už prieš susilaikė priimta. Lyga 5 už, prieš susilaikę, priimta. Lyga 6 už, prieš susilaikę, atmesta. Lyga 7 už, prieš susilaikę, priimta. Lyga 8 už, prieš susilaikę, atmesta. Lyga 9 už, prieš susilaikę, atmesta. Lyga 10 už, prieš susilaikę, atmesta. FAM. Pirmas už, prieš susilaikę. Pirmas už, prieš susilaikę priimta, 2 už, prieš susilaikė atmesta. Nuo 3 iki 4 gal kartu, už, prieš susilaikė priimta. Nuo 5 iki 9 gal kartu, gerai, kartu už, prieš susilaikė atmesta. Dabar mums reikia balsuoti dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. nuo 20, sveikiname pranešėją, labai rimtai padirbėta. Toliau 42 darbo tvarkės punktas. Specialieji pranešimai. Ir turime balsuoti dėl jų? Ar turite balsavimo sąrašą? Ar galima balsuoti nuo antro iki dešimto kartu? Tai specialieji teismo pranešimai. Nuo antro iki dešimto ar kartu galime balsuoti? Nuo antro iki dešimto? Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 11 už prieš priimta. Nuo 12 iki 22 galime kartu. 12 už prieš susilaikę atmesta. 13 už prieš susilaikę atmesta. 14 už prieš susilaikę atmesta. 15 už prieš susilaikę atmesta. 16 už prieš susilaikę Atmesta. 17 už. Prieš. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 18 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 20 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 21 už. Prieš. Atmesta. 22 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 23 už, prieš susilaikė priimta, 24 už, prieš susilaikė priimta, 25 už, prieš susilaikė priimta, 26 už, prieš 27 už, prieš susilaikė priimta, 28 už, prieš susilaikė priimta, 29 už, prieš susilaikė priimta, 30 už, prieš susilaikė priimta. 31 už, prieš susilaikė priimta. 32 už, prieš susilaikė atmesta. 33 už, prieš susilaikė priimta. Už, prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, prieš susilaikė atmesta atmesta. 37 už, prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš susilaikė priimta. 39 už, prieš susilaikė priimta. 40 už, prieš susilaikė atmesta. 41 už, prieš susilaikė atmesta. 4-2 už, prieš susilaikė priimta. 4-3 už, prieš susilaikė priimta. 4-4 už, prieš susilaikė atmesta. 4-5 <clears throat> už prieš susilaikė atmesta. 4-6 už prieš susilaikė atmesta. 4-7 už prieš susilaikė pri, atmesta. 4-8 už prieš atmesta. 4-9 už prieš susilaikė atmesta. nuo 50 iki 60 už, prieš, susilaikė, priimta. Nuo 61 iki 66 kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 67 už, prieš, priimta, 68 už, prieš, priimta, 69 už, prieš, susilaikė, priimta, 70 už, prieš, susilaikė atmesta. 71 už, prieš susilaikė priimta. 72 už, prieš susilaikė priimta. 73 atsimtas. 74 iki 70. 74 už, prieš susilaikė priimta. 75 už, prieš susilaikė priimta. 76 už, prieš susilaikė priimta. 77 už, prieš susilaikė priimta. 78 už, prieš susilaikė priimta Atmesta. 7-8. Priimta. 80 už, prieš susilaikę, priimta. 81 už, prieš susilaikę, priimta. 82 už, prieš patikrinkime 82. 84 už prieš susilaikė priimta. Nuo 85 iki 87 kartu už prieš susilaikė atmesta. 88 už prieš susilaikė atmesta. 89 už prieš susilaikė atmesta. 90 už prieš susilaikė priimta. 91 už prieš susilaikė priimta. 9-2 už prieš susilaikė atmesta. 9-3 už prieš susilaikė atmesta. 9-4 už prie. Patikrinkime 9-4. Priimta. 9-5 už prieš susilaikė 95 už, prieš, susilaikę. Patikrinkime. Devyni šeši už, prieš, susilaikę, atmesta. Devyni septyni už, prieš. Patikrinkime devyni septyni. priimta. 98 už, prieš, susilaikė, priimta. 99 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas vienas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas du už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas keturi už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas penki 104 už, prieš, susilaikė, atmesta. 105 už, prieš, susilaikė. Patikrinkim 105. Atmesta. 106 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. Taip, 107 už, prieš, susilaikė, priimta. 108 už, prieš, susilaikė, priimta. 109 už, prieš, susilaikė, atmesta. 110 už, prieš, susilaikė, priimta. 111 už, prieš, susilaikė, priimta. 112 už, prieš, susilaikė, priimta. 113 už, prieš, susilaikė, pri... atmesta. 114 už, prieš, susilaikė susilaikė atmesta 115 už, prieš susilaikė priimta 116 už, prieš susilaikė priimta 117 už, prieš susilaikė priimta 118 už, prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dabar dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas pradedame. Baigėme balsuoti, sveikiname pranešėją atlikus didelį darbą. Uh, we vote. Yeah. I call on the agenda item 41. 41 the 41 darbo tvarkės klausimas. Ar norėtų pranešėjas kalbėti? Ačiū pirmininkė ilgai negaišinsiu, aš tiesiog noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Jie padėjo parengti šį pranešimą. Dirbame nuo 2016 metų pabaigos ir dėkoju auditorumų atstovai, atstovai poniai Lemark, taip pat atsakingam komisijos nariui taip pat ponui Mancovici, Digidefko atstovui ir Deve komiteto pranešėjui ponui Rubikui. Noriu padėkoti ponui Celeriui ir sekretoriatui. Taip pat visiems darbuotojams ir politiniams patarėjams. Dabar balsuosime dėl EDF. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, vardinis balsavimas. Vis dar trūksta kolegų. Baigiame balsuoti. 21 už 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Turime balsuoti dėl sąskaitų uždarimo. Ketvirtas už prieš atmestą. Penktas už prieš susilaikė priimta. balsavimas dėl sąskaitų uždarimo, vardinis balsavimas. Dar vieno kolegos trūksta. Baigiame balsuoti. Dvidešimt už, trys prieš rezoliucija. Šeštas pakeitimas yra techninis. Septintas už, prieš susilaikę priimta. Patikrinkime septintą. Atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Devintas už, prieš susilaikė. Patikrinkime devintą pakeitimą. Baigiame tikrinti. Atmesta. Dešimtas pakeitimas už prieš priimta. Vienuoliktas už prieš susilaikė priimta. Tryliktas už prieš susilaikė atmesta. 14, 15 už, prieš susilaikė priimta. 16 už, prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 22 už, prieš susilaikė priimta. 23 už prieš susilaikė priimta. 24 už prieš susilaikė priimta. 25 už prieš susilaikė priimta. 26 už prieš susilaikė. Patikrinkime 26. Man atrodo, kad jis priimtas. Baigiame tikrinti. 27 už prieš priimta. 28 už prieš susilaikė priimta. 29 už prieš susilaikė priimta. 30 už prieš susilaikė priimta. 31 už prieš susilaikė priimta. 32 už prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas už prieš susilaikė priimta. 37 už prieš susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas. Ketvirtas kompromisas priimta. 42 už prieš susilaikę priimta. 43 už prieš susilaikę priimta. 44 už prieš susilaikę. Patikrinkime 44, man atrodo, priimta. Priimta. 45 už prieš susilaikę priimta. 46 už prieš susilaikę priimta. 5 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 49 už, prieš susilaikė priimta. 51 už, susilaikė priimta. 52 už, prieš susilaikė priimta. 53 už, prieš susilaikė priimta. 54 už, prieš susilaikė priimta. 55 6 už, prieš susilaikė priimta. 57 už, prieš susilaikė priimta. 5, 5, 6, už, prieš susilaikė priimta. 57. Patikriname. Penkiasdešimt aštuntas. Už prieš susilaikę. Patikrinkime 58. I must have, I must have admit we have 26 colleagues and I cannot see them. <laughs> I don't know where they are. Visų 26 kolegų aš nespėju pamatyti. Atmesta. 5-9 už, prieš susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikę, priimta. 62 už, prieš susilaikę, priimta. 6-3 už, prieš susilaikę, priimta. 6-4 už, prieš susilaikę. Patikrinkime 64. Man rodos, kad priimta. Priimta. Šešiasdešimt ketvirtas. Šešiasdešimt penktas. Priimta. Šeši šeši už prieš priimta 6-7 už prieš susilaikę. Patikrinkime 6-7. Man atrodo atmesta. Atmesta. 6-8 už prieš susilaikę. Priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaikę. Priimta. 71 už prieš susilaikę priimta 72 už prieš susilaikę priimta 73 už prieš susilaikę priimta 8 kompromisas už prieš susilaikę priimta 76 už prieš susilaikę priimta 77 už prieš susilaikę atmesta 78 už prieš susilaikę priimta 79 už Patikrinkime 78. Priimta. 79 už prieš susilaikę priimta. 80 už prieš susilaikė atmesta. 81 už prieš susilaikė priimta. 82 prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisas. Tikriname 82. Priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 85 už, prieš. Patikrinkime 85. Atmesta. 85. Atmesta. 86 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 87 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 88 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 8 88 patikrinkime. Priimta. 8, 9 už, prieš, susilaikė, priimta. 90 už, prieš, susilaikė, priimta. 91 už, prieš, susilaikė, priimta. 92 už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 95 už, prieš susilaikė priimta. 96 už, prieš susilaikė priimta. 97 už, prieš susilaikė priimta. 98 už, prieš susilaikė priimta. 99 už, prieš susilaikė. Man atrodo priimta, bet turime patikrinti 99 pakeitimą. Atmesta. Šimtasis. Už prieš susilaikę priimta. Šimtas pirmas. Už prieš susilaikę priimta. Šimtas antras. Už prieš susilaikę atmesta. Šimtas trys. Už prieš susilaikę priimta. Devi vienas. Patikriname šimtas ketvirtą. priimta. 9.1 priimta, 9.2 už prieš susilaikę priimta, 9.8 už prieš susilaikę priimta, 9.9 už prieš susilaikę priimta. Balsuojame varnių būdu dėl visos rezoliucijos. And vote is closed. 20 už, 3 prieš, sveikiname pranešėją. Yeah, 53-59 klausimai bendros įstaigos. Thank you. Nematau pranešėjo. Taip, atsiprašau, ar norit pasisakyti? Jūs tie du žmonės, kuriuo aš niekaip ne, neradau salėje. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. E, tvirtiname <clears throat> biudžeto gyvendinimą. Mm, Vardiniu balsavimu prašome balsuoti. Mm. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 16 prieš 6 sąskaitos uždaromos. Pradedame balsuoti dėl rezoliucijos ketvirtas pakeitimas už 16 prieš susilaiko priimta, penktas už, prieš susilaiko priimtas, šeštas už, prieš susilaiko priimta, septintas už, prieš susilaiko atmesta, septintas už, prieš susilaiko atmestas, aštuntas už, prieš susilaiko atmestas, devintas už, prieš susilaiko atmestas, dešimtas už, prieš susilaiko atmestas, vienuoliktas už, prieš prieš susilaiko atmestas pirmas už, prieš susilaiko atmestas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 sveikiname pranešėja švarusis dangus. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta balsuojame dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įgyvendinimą vardiniu balsavimu. Prašom. Baigiame balsuoti. Priimta 20 už 3 prieš, sąskaitos uždarytos, pati rezoliucija, trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta, ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos elektroniniu balsavimu. Baigiame balsuoti. 20 už 3 prieš sveikiname pranešėją. ECSEL. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta sprendimas patvirtinti biudžeto gyvendinimą vardiniu balsavimu. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Sąskaitos uždarytos. Balsuojame dėl rezoliucijos pakeitimas numeris 3 už prieš susilaiko. Ar galime patikrinti? Trečias pakeitimas. Tikriname trečią pakeitimą. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas už. Prieš susilaiko priimta. Penktas yra žodinis. Niekas neprieštarauja už. Prieš susilaiko priimta. Šeštas už. Prieš susilaiko priimta. Septintas už. Prieš susilaiko priimta. Aštuntas atsimtas. Devintas už. Prieš susilaiko priimta. Dešimtas už. Prieš susilaiko priimtas. Vienuoliktas atsimtas. Balsuojame dėl rezoliucijos Vardiniu balsavimu prašom balsuoti. Baigiame balsuoti 20 už 3 prieš, sekime pranešėją. Balsuosime dėl FCH. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įgyvendinimą. Prašome balsuoti vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. 19 už 4 prieš. Uždarome sąskaitas. Balsuosime dėl rezoliucijos. 7 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 8 už prieš susilaiko priimtas. 9 atsimtas. 10 už prieš susilaiko. Galima patikrinti. 10 pakeitimas. Baigiam priimta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už 3 prieš sveikiname pranešėją. Balsuosime dėl inovatyvios medicinos iniciatyvos. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl sprendimo e, patvirtinti biudžeto įgyvendinimą. Prašom balsuoti vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. 20 už 4 prieš. Uždarome sąskaitas. Rezoliucija. Trečias, ketvirtas atsimtas, ketvirtas už, prieš susilaiko priimta, šeštas už prieš susilaiko priimtas, septintas už prieš susilaiko priimtas, aštuntas už prieš susilaiko priimtas, balsuojame už visą rezoliuciją vardiniu balsavimu. Dar trūksta vieno kolegos, baigime balsuoti, 21 už, 3 prieš, sveikiname pranešėją. ITER. Nacionalinė energetikos organizacija. Pirmas ir antras pakeitimai už prieš susilaiko. Ar galime patikrinti? Man atrodo, buvo atmesta. Ačiū. Baigiame balsuoti. Taip, atmesta. Balsuojame dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įgyvendinimą. Balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. 17 už 7 prieš rezoliuciją. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Šeštas už prieš susilaiko priimta. Septintas, aštuntas už prieš susilaiko atmesta. Devintas už prieš susilaiko priimtas, 10 už prieš susilaiko priimta, 11 už prieš susilaiko priimtas, 12 už prieš. Ar galima patikrinti? 12, e, atsiprašau, e, atsiprašau, 12 pakeitimas. Balsuojame dėl 12 pakeitimo.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 suvyko atmestas. 24 su žodiniu pakeitimu, nieks neprieštarauja už, prieš susilaiko priimtas. 25 už, prieš susilaiko atmestas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Prašom. Baigiame balsuoti 19 už 5 prieš, sveikiname pranešėją. Cesar oro navigacijos saugumo institucija. Antras pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įgyvendinimą vardiniu balsavimu. Baigėme balsuoti. patvirtinta, uždarome sąskaitas, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, tran penktas už prieš susilaiko atmesta, šeštas, trans šeštas už prieš susilaiko atmestas, penktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, tran dešimt už prieš susilaiko priimta, šeštas už prieš susilaiko atmesta, septintas už prieš susilaiko priimta, aštuntas už prieš susilaiko atmesta, trano aštuoni už prieš susilaiko priimta, trano devyni už prieš susilaiko priimta, tran dvylika už prieš susilaiko priimta, tran trylika už prieš susilaiko priimta. Pirmas atsimtas, tran vienas už, nu, nuo tran vienas iki tran keturiolika ir originaliame tekste. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Baigiame balsuoti. 22 už 3 prieš sveikiname pranešėją. Taigi baigiame balsuoti dėl biudžeto įgyvendinimo, dėkoju už drausmę ir tikriausiai atviras posėdis baigėsi. Nežinau, ar gali dabar koordinatorių postis prasidėti iš karto, kad sutaupytumėm laiko. Ačiū, baigėsi atviras posėdis. Dabar prašyčiau iš karto surenkti trumpą koordinatorių posėdį. Ich habe es.